Señores, señores diputados, voy a declarar abierta la sesión. Me adviert... Ponios ir ponai, skelbiu posėdį pradėtą. Sekretariato darbuotojai mane informavo, kad aš turiu jūs įspėti, jog šis posėdis yra transliuojamas. Na, Mm, tai neturėtų būti įspėjimas koks tai, nes jūsų elgesys visuomet yra nepriekaištingas, bet vis tiek paskelbiu, kad yra posėdis transliuojamas. Na, o posėdžio tikslas yra gan paprastas. Turime išrinkti pirmininką ir vicepirmininkus, kurie vadovaus ekonominių pinigų reikalų komitetui. Pagal 191 parlamento darbo tvarkos taisyklę. Jeigu teisingai suprantu, turiu paklausti, ar yra kandidatų užimti pirmininko postą. Ponas Klincas, prašau. Mikro. Kaip likščiolinis liberalų koordinatorius valytos komitete norėčiau pasiūlyti Sharon Bowles kaip šio komiteto pirmininkę. Man labai džiugu, kad ji sutinka kelti savo kandidatūrą į šį postą. Dėkoju, ponia Klins. Ar yra kitų kandidatų užimti pirmininko postui? Panašu, kad ne, tuomet yra vienintelė kandidatūra, ponio Sharon Bowles. E, ji paprašė žodžio, dabar žodį jai ir suteikiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visuomet norėjau pasisakyti prieš užimant pirmininko postą ir turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog mane Alde frakcija siūlo į pirmininko postą. Aš labai rimtai žvelgiu į pirmininko vaidmenį ir atsakomybę, jaučiu atsakomybę visiems Europos piliečiams, skaidrumo dvasioje ir dėl to, kad komitetas valdo pinigų klausimus su Europos centriniu banku ir uh, Aš norėčiau pasisakyti asmeniškai dėl euro. Aš esu ir visuomet buvau už euro įvedimą ir Junktinės karalystės narystę eurozonoje. Daugelis mano kolegų jau žino apie e, tokią mano poziciją, kurie dirbo pastaroje, pastaroje kadencijoje ir aš dėl to labai džiaugiuosi galėdama čia šiandien dar kartą patvirtinti savo siekį ir taip pat yra, liber, tai yra liber, liberalų demokratų pozicija visoje Junktinėje karalystėje. Na ir aš esu Alde frakcijos parlamentarė ir aš e, pasitikiu savo frakciją ir atstovausiu Alde frakcijai įgyvendinant reguliavimo ir priežiūros reformą. Tačiau aš suprantu, kad tai yra visiškai kitas vaidmuo e, šalia e, pirmininko posto. Jeigu paskirsite mane, aš labai sąžiningai, konstruktyviai ir uh, visą įtraukiančiai įsitrauksiu į valdybos darbą ir koordinatorių darbą. Aš būtent tikiuosi to iš bet kokio pirmininko. Na ir ypatingai atsižvelgiant į e, pinigų klausimus ir pinigų, e, dialogo pinigų, pinigų klausimų, aš suvokiu, kiek svarbus yra šis darbas toms valstybėms narėms, kurios jau įsivedusios yra eurą ir toms, kurios ketina tą padaryti. Dėkoju. Hoy es un día de magníficas noticias. Tenemos una magnífica candidata y ha hecho una magnífica declaración. Puikios naujienos, sako pirmininkas, e, puikus pareiškimas. Jeigu nėra daugiau jokių kitų kandidatų, tuomet siūlau paskirti ponę Sharon Bowles plojimais į pirmininko postą. Please, the, the chair, Prašau dabar užimti pirmininko vietą. Right. Okay, thank, thank, thank you. Taigi dėkoju visiems. Gavau ką tik pirmasis instrukcijas, nurodymus ir dabar tęsime darbą ir toliau paskirsime vicepirmininkus. Norėčiau pakviesti frakcijos atstovą pristatyti pirmojo vicepirmininko kandidatūrą ir aš dabar matau, kad ponas Gožės kelia ranką. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi aš būsiu pirmasis, kuris pasveikins jūs uh, užėmus šį postą ir taip pat sveikinu jūsų ką tik pasakytą pareiškimą. Kaip ankstesnis koordinatorius ir taip pat naujasis koordinatorius uh, savo frakcijoje aš norėčiau pasiūlyti uh, e, pona Garcia Margalijo. Kalbu EPP frakcijos vardu, jis sėdi šalia manęs, visai netoli manęs. Uh, Dėkoju, ar yra kitų kandidatūrų? Uh, Panašu, kad ne. Tuomet siūlau e, patvirtinti šios mens kandidatūrą plojimais. Ah, yes. I, I now, yeah. Dabar jums teks trumpai prasivaikščioti, sako pirmininkė. <laughs> Um, Right, uh, now... Puiku. Ar yra kandidatūrų užimti antrojo vicepirmininko postą? Matau poną Skinnerį. Pone Baus, ponė pirmininkė, sveikinu Jūs užėmus šią, šias pareigas. Mes e, labai rimtai vertiname Jūsų įsipareigojimus ir aš manau, kad sugebėsime dirbti Jūsų išsakytoje dvasioje ir pasieksime daug pažango šiame komitete. Uh, Esu labai laimingas galėdamas paskelbti antro vicepirmininko kandidatūrą. Alin McCarthy, jis yra, e, ji yra buvusi komiteto pirmininkė, labai gerai patyrusi politikė, visiems puikiai žinoma ir aš manau, kad ji bus puikus e, ryšys e, toliau tęsiant mūsų darbus ir puikiai kandidatė į vicepirmininkė, antrosios vicepirmininkės postą. Um, thank you. Dėkoju. Daugiau norinčių iškelti kitas kandidatūras nėra. Taigi, ponė Arlin Makarfi tampa mūsų komiteto antraja vicepirmininkė. Right, whilst uh, Arlene, um... Arlene ateis ir prisijungs prie mūsų, o dabar norėčiau išklausyti kandidatūrą į trečiojo vicepirmininko postą. E, ponas Gozės nori pasisakyti. Madame la Présidente, euh, je propose pour Dėkuoju, ponė pirmininkė. Į trečiojo vicepirmininko postą aš nominuoju poną Storojan. Dėkoju. Daugiau nominacijų atrodo nebus. Taigi pasveikinkime poną Storojan tapus trečiuoju komiteto vicepirmininku. Uh... Dabar jau jums eilė ateiti iki mūsų. élections et non pas des nominations. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad vyksta rinkimai, o ne nominacijos. Nous sommes des élections et non pas des nominations wait, wait, wait, wait. Tai yra rinkimai, o ne skyrimai ir mes vadovavomės Dehon sistema. Taip, mes turime kandidatūras. Aš visuomet buvau nominuojama į tam tikras pareigas, galbūt čia yra kažkokia vertimo e, problema. Tačiau mes nominuojame asmenis, e, kurie taps mūsų komiteto vicepirmininkais. Dabar ketvirtasis e, vicepirmininkas yra nominuojamas, ponas Kineris. Man didelė garbė e, nominuoti e, delegatą iš Maltos į ketvirtojo vicepirmininko postą. Jo kvalifikacija iš ties yra gera. Jis anksčiau buvo Maltos FSE delegacijos vicepirmininkas. Ir aš manau, kad jis tikrai prisidės prie mūsų komiteto veiklos. Aš rekomenduoju šį parlamentarą tapti ketvirtuoju vicepirmininku. Dėkoju. Ar yra dar norinčių iškelti kitas kandidatūras? Jeigu ne, taip nėra, mes išrenkame poną Sekuliūrą, pritardami jo kandidatūrai. Right. Um, I now have uh, some announcements. Turiu pasakyti keletą pranešimų. Kitas komiteto posėdis vyks trečiadienį, rugsėjo 2 dieną nuo 10 val. iki 12.30 ir po to nuo 3 iki pusės 7. Ir manau, kad galiu baigti šį posėdį. Labai Jums ačiū.